E, rušių Europos Sąjungoje. Ir nuo 2009 metų mes žinome, kad šie augalai vizuoja Ispanijos ir Prancūzijos regionuose. Rezoliucijoje sakoma, kad egzistuoja aplinkai ir gyvūnams rimtas pavojus. Tai gali sukurti super pikžolės, kurios būtų atsparios herbicidams. Komisija. Komisijos 2016 metais buvo paprašyta kreiptis į EFSA, kad jį įvertintų naujus tų trijų produktų elementus, kurie šiuo metu pateikti. EFSOS atsakymas turėjo būti pateiktas iki rugsėjo pabaigos ir jis praėjusios savaitės pabaigoje paskelbtas. Jeigu paskaitysite e, jų nuomonę, pamatysite, kad svarbiausi duomenės dėl rizikos įvertinimo nėra pateikti kai kurios sėklos sukuria e, daugiau hybridinės produkcijos ir dėl to padidėja užkvietimo pavojus. Antra galimybė dėl transgeninio perkelimo atsiranda dėl to, kad kai kurios rūšis gamina daugiau toksinų. Originalios rūšis, daugiau negu originalios modifikuotos kukurūzų rūšis. Antra, tie vertimai nepagristi pakankamais duomenimis. Duomenys teigia, kad BT tai toksinų laukose daugėja nuo 2015 metų, nepaisant to fakto, kad kontrolė yra daug griežtesnė. E, ir turėčiau pasakyti, kad EFSA neįvertina visų galimų neigiamų scenarijų. Aš manau, kad mūsų turimės EFSA dokumentas yra labai silpnas, mums reikia pasiūsti griežtą politinį signalą ir paprieštarauti komisijos pasiūlymui. Aš tikiuosi, kad tai nesusilauks paramos, nes taryba to pasiūlymų nerima. Aš manau, kad šio prieštaravimo patvirtinimas pasiūstų labai rimtą signalą. Dabar ponas Parnijo. Ponas pirmininkė, brangus kolega, šiandieną kalbu pono Kalės vardu. Jis e, visas tas pastabas sukūrė, tuos prieštaravimus, tačiau negali dalyvauti posėdėje. Norėčiau pastebėti, kad visi šitie prieštaravimai yra pateikti tam tikrame kontekste, e, kai susilėjo Monsanto ir Ayer. Visą ciklą leisti valdyti tai e, įmoniai ir trašas ir pesticidus ir panašiai tikrai sukuria tikrą, tikrai didžiulę grėsmę sveikatai, žmonių sveikatai, todėl aš norėčiau, kad būtų pasinaudota visomis prerogatyvomis ir tą susijungimą, pavojingą susijungimą sutrukdytų. Jis pavojingas visiems e, europiečiams, ypatingai ūkininkams. Aš norėčiau priminti, kad e, taisyklės e, GMO leidimams išduoti nėra demokratiškos pagal, naują, pagal naujas taisyklės. Ponas Junkeris turėtų atvykti į, pra, į parlamentą e, ir tikrai ten turėtų e, nugalėti mūsų e, visi demokratiški procesai. Praeitų metų Liepą E, tiksliau praeitą Liepą komisija buvo paprašyta parlamento peržiūrėti dokumentus e, dėl pateikimo į rinką visų e, GMO, taigi dokumentai ir toks, to, tokie patys ir lieka. Parlamentas nepatvirtins komitologijos pagrindų tol, kol komisija nepateiks uh, naujo, e, naujo, naujo pagrindo, kaip galima būtų importuoti GMO. Ir socialistai, ir demokratai, ir, ir, ir, ir, ir, e, e, ir GUE, ir PP ir pateikia visas šias penkias. Mm, prieštaravimus. Jūs turite viską paremti, kadangi tai greuna mūsų bioįvairovę, o mes uh, turime visų europiečių akise pasirodyti, kad visus giname nuo sanitarinių grėsmių. Ačiū. Ačiū, ponė Ebi. You, have... Ačiū pirmininkė. Kolegos jau labai aiškiai paaiškino, kokie yra argumentai šiems prieštaravimams. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Belet. Ačiū pirmininkė, labas vakaras kolegos. Priešingai nei kai kurie kiti kolegos, mes vis dar pasitikime EFSA mokslinėmis rekomendacijomis ir pačia EFSA. Ir visi prieštaravimai, apie kuriuos šiandien kalbame, E, dėl visų šių klausimų EFSA pateikė teigiamą nuomonę. Visada galima, aišku, kalbėti apie atstumus, ar 20 ar 30 metrų turi būti. Čia diskusijos gali tęstis be galo, bet dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų ir medvilnės sieklų ir jų pateikimo rinkai bei dėl to, kaip riboti tų sieklų um, patekimą į kitus laukus, EFSA patikė rekomendacijas ir savo teigiamą nuomonę. Tai mes turime tai atsižvelgti ir aš noriu mums visiems priminti, kad e, parlamentas, jo dauguma balsavo prieš GMO moratoriumą. Ir mes manome, kad šie prieštaravimai yra būdas apeiti tą sprendimą. Ir galiausiai kolegos prieštaravimo, prieštaravimas kaip priemonė, uh, Noriu priminti, kaip prieštaravimai yra naudojami. Prieštaravimai turi būti naudojami, jeigu arba komisija peržengia savo įgaliojimų ribas, arba jeigu nepaisoma mokslinių rekomendacijų. O mūsų nuomonė, ne viena iš šių sąlygų nėra patenkinta, todėl mes prieš prieštaravimą. Ačiū. Ačiū, ponas Devensmeikė. Ačiū. Aš e, noriu pritarti kolegai, tikrai tai ne pirmas ir ne paskutinis, ko gero, kartas, kai mes komitete šiuo klausimu kalbamės ir e, problema ne tiek atskiri GMO, kuriems suteiktas leidimas ar ne. E, galbūt problematiškesnis klausimas yra pats e, teisėkuros kontekstas. E, Čia matome, kad iš principo yra taikomas moratoriumas GMO ir aš negaliu tam pritarti. Pirmiausia, komisija, aš manau, neviršijo savo įgaliojimų šioje srityje. Komisija turi kompetenciją suteikti e, leidimus, vadovaudamasi EFSA rekomendacijomis. Iš tikrųjų, e, kai kurios e, valstybės narės panašu, kad neapsisprendžia, žiūri ir į praeitį, ir į ateitį tuo pačiu metu. Bet svarbu, kad visos e, valstybės narės galvotų, kaip suderinti GMO importą. Importo taisyklės genetiškai modifikuotų produktų yra labai griežtos. Uh, ir ES teisės aktai čia labai griežti. Taigi mes manome, kad reikia svarbiausia remtis mokslinėmis rekomendacijomis. Mes kalbame apie technologinės inovacijas ir Flandrijai. Tai yra labai aktualis rytis gentas, yra tyrimų lyderis šioje srityje. Ir mes dabar matome, kad štai Europa prieš inovacijas ir prieš pažangą ir nori lėtinti pažangą. Tai man atrodo labai svarbu atskirti GMO technologiją ir e, dėgymą GMO. GMO dėgymas visada turi būti tinkamai e, suderintas su žemės ūkio politika ir atsižvelgiant, kad nedaroma žala žmonių sveikatai, bet iš tikrųjų kovojant su mm, GMO gali sėkmingai pakeisti pesticidus, tą turim prisiminti. Ačiū. Ar yra dar norčiau pasisakyti? Ne. Jeigu ne, tai dabar suteiksime žodį komisijai. Pone Šantal Brieškė atstovauja komisiją šiandien, prašom. Labas vakaras, gerbėmi parlamento nariai, aš su dideliu susidomėjimu išklausiau visų pasisakymų ir norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte mums galimybę uh, pakomentuoti sprendimų projektus dėl leidimo atnauinimo ir dėl e, BT kukurūzų patikimo rinkai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad visų procedūrinių žingsnių buvo griežtai laikomasi, e, kalbant apie visus penkis sprendimus ir mes taip pat e, turime išsames EFSA nuomonės dėl visų penkių produktų. Mm, mm turime detalės e, apie auginimą. EFSA mm, pateikė e, naujausią informaciją e, penkis atnaujintas informacijos komplektus, bet T11 ir kitų GMO atžvilgių EFSA patikė naujas rekomendacijas, remdamasi naujausią mokslinį informaciją. Be to, žinote, kad valstybės narės gali teikti pastabas dėl rizikos vertinimo Jos tai ir padarė ir EFSA mm, į viską atsakė savo raštinėse nuomose. Visuomenė taip pat turi teisę teikti pastabas, e, bet EFSA mm, vėlgi nieko naujo negalėjo įrašyti savo e, nuomonę remdamasi visuomenės reakciją. Taigi komisija pasiūlė valstybėms narėms suteikti leidimus e, GMO medvilniai ir kukurūzams skirtiems pašarams ir maistui. Ir žinote, kad mes pasiūlėme E, teikiame rekomendaciją e, valstybėms narėms e, dėl GMO sieklų auginimui, žinant, kad yra valstybių narių pasisakiusių už jų auginimą. Na, aš įsiklausiau labai atidžiai tai, ką sakė parlamento nariai ir reaguodama noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad priežastis dėl to, kodėl valstybės narės balsavo neigiamai, yra politinės Taip pat taip reaguojama į visuomenės nuomonę. Ir labai mm, retai remiamasi mokslinėmis ar mokslo e, nuomonė, nesirema EFSA nuomonė ir neatsižvelgiama į toksiškumo studijų rezultatus, konkrečiai kukurūzų atveju. Taigi valstybių narių pozicija yra daugiau politinė. Taip pat labai atidžiai įsiklausiau į tai, kas buvo pasakyta apie glifozatą, e, herbicidą, kuris skirtas medvilniai, kuriam yra atspari medvilnė. Medvilnė yra importuojama, ji nėra auginama Europoje. O žinome, kad glifosatas, glifosato patvirtinimas yra reglamentuojamas specialių pesticidų e, teisės aktų ir didžiausių likučių teisės aktų. Taigi nėra, nereikia papildomų taisyklių. Visi maisto produktai ar pašarai, kurie yra importuoti GMO pašarai ar GMO e, maisto produktai ar tradiciniai maisto produktai ir pašarai turi atitikti atitinkamus likučių, e, atitinkamus likučių ribas. Bet kokiu atveju šie produktai turi atitikti tos teisės aktus, kurie dabar galiojami. Kai dėl GMO maisto produktų ir pašarų pasiūlymo, nesant demokratijos, kaip e, sakė kai kurie parlamento nariai, na, mes galime tik apgailestauti, kad jūs atmetėte pasiūlymą, nes komisija mano, kad e, tai yra teisingas sprendimas e, atsižvelgiant ir į nacionalinę poziciją, į subsidiarumą Pabrėžiu, kad komisija e, nori toliau tęsti diskusijas e, per pirmąjį skaitimą taryboje. Taip pat buvo dar išsakyta pastaba dėl atstumų. Mes išnagrinėjome su didžiuliu dėmesiu, labai kruopšiai atlikome e, studijas atstumų remdamiesi EFSA nuomonę. 2015-aisiais EFSA peržiūrėjo uh, sėklų patekimo į kitus laukus e, scenarijų, atliko labai išsamų tyrimą, kuriame buvo atsižvelgiama ir išorinius veiksnius, mm, tokius kaip e, vėjas ar žiedadulkės, e, kiek laiko jos gyvybingos atsižvelgiant į jų pernešimo atstumą ir greitį. Ir VEFSA peržiūrėjo savo rekomendacijas, mes labai atidžiai įsigilinome į visas detalės. Uh, ir siekdami suvaldyti riziką priemėme e, atitinkamus e, sprendimus. Kai kuriais e, atvejais švelnesnius, kai kuriais atvejais griežtesnius. Netikslinių organizmų atveju, pavyzdžiui, penkis kartus aukštesni lygiai Taigi mes tikrai labai rimtai į tai pažiūrėjome. Na ir kai gavome informacijos apie kukurūzų rūšį, kuri gali būti paveikta Ispanijoje ir Prancūzijoje, mes patikėme visą reikalingą informaciją valstybėms narėms ir paprašėme EFSA pateikti savo nuomonę ir atlikti savo studiją ir neseniai paskelbta jos ataskaita parodė, kad teosintė rūšies paveikimo e, galimybė yra labai nedidelė. Taip pat svarbu, kad šiuo atveju tikrai ūkininkai nėra suinteresuoti, kad būtų e, kažkokių mm, laukinių kukurūzų e, rūšių laukuose. Teosintė yra ūkininkų priešas ir ūkininkai daro viską, mm, kad čia rūšį išnaikintų. Taigi mes toliau gilinsimės dar į šią ataskaitą ir siūlysime atitinkamas nuostatas teisės akto projekte, e, apie kurį bus kalbama gruodžio mėnesį, bet balsuojame gruodį nebus, vyks tik diskusijos tarp valstybių narių. Taigi, tuo galbūt ir baigsiu savo pasisakymą, reaguodama į tai, ką išgirdau Mes iš tikrųjų laikomės visų taisyklių išdėstytų teisės aktuose, o pasiūlymai atitinka GMO teisės aktus, e, bendrus maisto produktų teisės aktus ir atitinka komitologijos taisyklės. Taigi nėra mm, priežasčių, kodėl komisija turėtų atsiimti savo pasiūlymų projektus, dėl kad laikomasi buvo visų procedūrinių žingsnių nustatytų teisėkuros abiejų institucijų, taigi įskaitant ir Europos parlamentą. Ir mes, mūsų nuomonė, tikrai neviršėjome savo įgaliojimų. Ačiū uždėmesi. Can... Labai ačiū. Baigiame diskusiją. Turiu priminti, kad balsuosime po kelių minučių komitete, o balsavimas plenarinėje sesijoje, jeigu patvirtinta, bus e, per spalio pirmąją sesiją. Taigi balsavimas. Balsavimų dėl devintojo punkto. Paryžiaus strimo ratifikavimas. Prašau paruošti savo korteles. Ar visi pasirengę? Galime pradėti balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtintas. 54 už. Noriu padėkoti kolegoms už e, paramą. Jeigu bus patvirtinęs šis pranešimas per plenarinę sesiją, ES ratifikavimas leis pasiekti 55 procentų emisijų rygą, kad Paryžiaus sustarimas įsigaliotų. Taigi lauksime rydienos balsavimą. Nu, o dabar galima pereiti per dešimtojo punkto. Tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį auginimui skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų BT11. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 11 punktas. Prieštaravimas dėl kukurūzų 1507. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Dvyliktas punktas. Prieštaravimas dėl kukurūzų MON 80. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Toliau prieštaravimas dėl geniškai modifikuotų kukurūzų mon... Ne. Medvilnės 8, 281 ir taip toliau. Pradėme balsavimą. Baigiame balsuoti. Now we have to vote. Uh... Dabar turime balsuoti dėl leidimo patekti rinką genetiškai modifikuotus kukurūzus MON 80 produktus. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitų klausimų nėra. Kitas posėdis įvyks spalio 12-13 dienomis. Ačiū ir geros vakarienės.